Kolegos, keitimasis nuomonėmis šią temą baigėsi. Rytoj 12 val. balsuosime dėl šio klausimo. Kitas darbo atvarkės klausimas - komisijos pirmininko pavaduotojos ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Gruzijoje. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės vardu žodį suteiksiu ponui Mavrojanis. Pone pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietėte eh, dalyvauti šioje diskusijoje. Čia atstovauju ponė Ešton. E, Gruzijos teritorinis integralumas yra labai svarbus klausimas. Jos ekonominė ir politinė integracija ir santykis su Europos Sąjunga tai, taip pat e, yra vieni svarbiausių klausimų. Ženevos procesas e, čia vaidina ypatingą vaidmenį. Pietų Kaukazo atstovavimas ir ES situacijos stebėjimo misijos čia yra labai svarbus klausimai. Visa tai yra susijęs su mūsų įsipareigojimams šiam regionui. Mes norime, kad būtų demokratijos ir žmogaus teisės, demokratijos žmogaus teisės plėtojamos e, Gruzijoje. Baku vyko balandžio mėnesį. Rones susitikimas. E, ten buvo kalbama apie nepriklausomybę, apie pilietinės visuomenės klausimus, demokratijos stiprinimą, buvo kalbama apie laisvę burtis į asociacijas, apie žodžio laisvę, taip pat ir spaudos bei žiniasklaidos laisvę. Aš žinau, kad daugelis parlamento narių pateikė parlamentinį klausimą susijusį su politinės opozicijos traktavimu Gruzijoje. Buvo kalbama apie darbo santykius, apie daugelį kitų su tuo susijusių dalykų. Visa tai yra e, geri klausimai. ES žvelgia į Gruziją laukdama ten vyksiančių rinkimų e, rudenį. Svarbu, kad būtų pasiektas reikiamas susensus, konsensus šiais klausimais. Šiandien Gruzijoje lankosi pirmininkas Rompoj. Jis, man Rompoj, jis nori dar kartą atnaujinti ES įsipareigojimus gilinti mūsų santykius su Gruzija ir siekti taikaus e, Pietų Kaukazo regiono vystimosi. Aš nenorėčiau e, kalbėti apie tai, koks bus signalas, kurį pasiūs ponas Van Rompoj Gruzijai, tačiau norėčiau pasakyti, kad bus svarb, keliami svarbus kritiniai mums klausimai. Mes siekiame pažangos, turime asociacijos sutartį, pasi, sustarimą pasirašę su Gruzija, laisvos prekybos sustarimą ir netrukus pradėsime konkretų darbą susijusi su vizų liberalizavimo veiksmų planu. Norime, kad atsirastų daugiau kontaktų tarp mūsų piliečių. Visa tai yra labai svarbu. Tad labai svarbu, kad ir Gruzija dėtų reikiamas pastangas siekdama e, tos asociacijos starties konkretaus įgyvendinimo. Mes Gruzijai norime teikti visokiojo paparamą, siekiant jai savo tikslų. Turime turėti omenyje tą didžiulį potencialą, kurį teikia principo daugiau už daugiau taikymas. E, šiame kontekste komisijos pirmininkas Baroso, komisaras Fulė ir ponia Ešton komisijos vicepirmininkė pabrėžė prezidentui Sakašviliui nesenų susitikimų metu Gruzijoje, mums yra būtina užsitikrinti, e, kad rinkimai vyks legitimiai ir skaidriai. Spalio mėnesį tie rinkimai turėtų vykti ir jie turėtų vykti pagal tarptautinius demokratinius standartus. Turėtų būti surinktas toks rinkimų procesas, kad piliečiai tikėtų rinkimų rezultatais. Visa tai padės tinkamai gyvendinti opozicijos teisės. Ji dalyvauja rinkimuose aktyviai, tad labai svarbu laikytis konstitucijos nuostatų ir teisės reikalavimų. Vyriausybė neva bando trukdyti opozicijai dalyvauti rinkimuose. E, Ivanišvilis, opozicijos lyderis, lyderis sako, e, patirias tam tikrų apribojimų e, dėl galimybių dalyvauti rinkimuose. Mes norėtume, kad rinkimai vyktų sąžiningai, kad neliktų jokių abejonių dėl rinkimų sąžiningumo. Kita vertus, taip pat egzistuoja tam tikras supratimas dėl to, kad ponas Ivanišvilis tengiasi uh, pasinaudoti ne visai švarių finansavimų e, rinkimuose. Tai irgi yra klausimas. Turime užtikrinti, kad vyks demokratiški rinkimai, demokratiškos varžytuvės, taip sakant, tarp atskirų kandidatų. Ir mes turime užtikrinti, kad visos politinės jėgos turės lygiavertės galimybės naudoti žiniasklaidos dėmesiu. Ir labai svarbu, kad visiems būtų vienodai paskirstytas televizijos eterio laikas. Svarbu, kad būtų priešrinkiminių laikotarpių laikomasi nustatytų taisyklių. Mes vėliau dar turėsime galimybę diskutuoti apie tų taisyklių gyvendinimą. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti, kad ES ir toliau E, ketina dėti pastangas, kad būtų išspręsti visi nesutarimai Gruzijoje, kad būtų pasiekta e, Gruzijos teritorijos integralumo ir visa tai e, pasitelkiant ES rinkimų stebėtojų misijas. Ženevoje mes taip pat dalyvaujame tarptautinėse diskusijose kai dėl Abhazijos ir Pietos Etijos konfliktas tebėra labai intensyvus ir mes savo darbo tvarkėje šį klausimą esame įrašę tarp prioritetų. Būtina rasti čia reikiamus sprendimus. Mūsų įsipareigojimai atsispindi vasario 27 dienos 2012 metų mūsų rezoliucijoje. Mes tiesiog norėtume priminti Europos parlamento nariams, kad šitais visais klausimais aktyviai dirbame. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū tarybos atstovai. Dabar frakcijų vardu. APP e frakcijos vardu ponas Lisakas, trys minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, e, garbus ministrė, e, garbus parlamento nariai. Man teko garbė prieš pusantrų metų dirbti rengiant Europos parlamento pranešimą e, dėl ES ir Gruzijos susitarimo. Aš lankiausi Gruzijoje net keletą kartų. E, net e, keliasdešimt susitikimų buvo suorganizuota tik su opozicinės partijos atstovais, su valdžios atstovais, su žmogaus teisų gynėjais, nevyriausybinio organizacijų atstovais ir tais, kurie glaudžiai bendradarbiauja su vyriausybė, ir tais, kurie glaudžiau bendradarbiauja su parlamentinė ir neparlamentinė opozicija. Taigi, leisiu savo pristatyti jums savo požiūrį. Tačiau iš pradžių noriu priminti e, du e, mūsų rezoliucijos straipsnius kuriai 90 procentų visų narių pritarė. M punkte rašoma, kad Reikia su e, pasitenkinimu pripažinti pažangą, kurią Gruzija padarė demokratėjimo srityje, demokratinių institucijų e, stiprinimo srityje, kovos su korupcija, teismų reformų ir liberalizavimo srityje. Reikia pasveikinti e, Gruziją už tai, kad jis sumažino nusikalstamumo rodiklius. O punkte yra kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti įtraukti Gruzijos atstovus į glaudesnis dialogus tarp pozicijos ir pozicijos atstovų, taip pat paskatinti užtikrinti žodžio laisvę. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pone Lisekai, gal galėtumėte kalbėti lėčiau? Pabandysiu kalbėti truputį lėčiau. Aš manau, kad šiandien e, taip pat pasirašytume po e, panašiais lozungais, todėl kad e, Gruzija, ne tik mes, bet ir nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Transparency International, giria už jos kovą prieš korupciją ir už demokratinės sistemos kūrimą. Praėję rinkimai e, Gruzijoje, savivaldybės rinkimai buvo labai teigiamai vertinti visų stebėtojų. Net opozicija patvirtino, kad nebūta jokių didelių pažeidimų. Ir e, rinkimai vyko laikantis e, tartautinių standartų. Na, o dabar grįžkime prie tikrosios diskusijos. Kasgi atsitiko? Kodėl reikia grįžti prie diskusijos apie Gruziją? Na, mano supratimu, įvyko kai kas apie ką e, užsiminė ir ponas ministras. Atsirado naujas, naujas e, lyderis Baltarusijoje, žmogus, e, kurio e, sąskaitoje yra milijardai e, eurų. Jo sąskaitoje yra daugiau pinigų nei Gruzijos valstybės biudžetas. Mūsų patirtis, mano šalies patirtis yra panaši. Mus bombarduoja keletą kartų per savaitę e, Georgia Media Tracker. Tai yra tokia informacija, kur yra teigiama, kad prezidentas Sakašvilis yra niekadėjas ir e, jo partijos vykdoma veikla yra neteisėta, neteisinga ir taip toliau ir taip toliau. Aš leidau savo ištirti šią situaciją, bandydamas nustatyti, kodėl taip įvyko. Ivanišvilis pasamdė 18 tarptautinių kampanijų, kurios dirba šioje srityje. Tai, kad oligarchai egzistuoja politikoje, niekada gerai nesibaigs. Ir tai noriu pabrėžti ir Gruzijos atveju. Ačiū, ponia Lisekai. Dabar SRD frakcijos vardu ponas Ručiakas pusantros minutės. Eucharisto. As Mr. Uh, minister Mavro. Dėkuoju. Kaip buvo minėta, šiandien, šiandien labai svarbu žmonės yra Gruzijoje. Tai parodo, kaip, kokį didelį dėmesį mes skiriame tai šaliai ir tam regionui. Socialdemokratai nori, kad Gruzijai sektųsi įgyvendinant politinės, ekonominės reformas, kad Gruzijai sektųsi išlaikyti savo teritorinį vientisumą. Taip pat sektųsi dėrėtis dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo. Mes norime, kad būtų daroma greita pažanga dėl supaprastinto vizų režimo. Aišku, tikimės, kad ilgainiui bus panaikintas vizų režimas su Gruzija. Mes taip pat pripažinome tas reformas, kurios buvo padarytos pastaraisiais keletą mėnesių ir metų Gruzijoje. Tačiau, kai buvo minėta, Spalio mėnesį vyks parlamento rinkimai, o 2013 metais vyks prezidento rinkimai. Mes pastebime, kad politinis dėmesys Gruzijai dabar auga. Todėl noriu pasakyti tai, ko reikia mūsų Gruzijos bičiuliams tiek vyriausybės stovykloje, tiek opozicijos stovykloje. Nurimkime, Gruzijai reikia teisingų, sažiningų rinkimų. Gruzijai reikia teisingų, sažiningų priešrinkiminių sąlygų, tokių, kuriuose visos partijos, tame tarpe ir opozicinės partijos, turėtų teisę į vienodą eterio laiką žiniasklaidoje. Tai itin svarbu tiek Gruzijai ir aš čia kalbu apie tą sažiningumo ir teisingumo principą. Tačiau tai taip pat yra be galo svarbu siekiant tos pažangos darybose dėl asociacijos susitarimo ir vizų liberalizavimo. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu noriu palinkėti mūsų Gruzijos bičiuliams ko geriausios kloties ruošiantis šiems įvykiams. Ačiū colegăi Ruciac, ALDE, fracțius Sfărtu, Călbesc, Pânea, Nicolae, de minute. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să declar că... Dėkuoju, ponia pirmininkė. ALDE frakcijos vardu noriu pareikšti, jog mes visuomet rėmėme ir toliau rėmėme demokratiją, demokratinę Gruziją, klestinčią Gruziją, tokią Gruzija, kuri galėtų pasiekti Europos standartus. Aš nemanau, kad šios dienos diskusija yra tarp e, dešiniųjų ir kairiųjų, tarp opozicijos e, ir daugumos. E, aš konstatuoju, kad prezidentas Sakašvilis yra labai nesunerimęs, todėl kad jisai dabar turi dirbti su labai stipria ir vieninga opozicija. Aš žinau, kad yra daug susipriešinimo ir kaltinimo iš abiejų pusių. Nežinau, kad pagristos e, tos kritikos, tačiau noriu pasakyti, jog demokratija nėra karas tarp e, satelitinių antenų. Tai nėra karas tarp žiniasklaidos priemonių. Mes e, žinome, jog ne tik tai e, rytų Europoje yra bandoma monopolizuoti tiesą. Tai yra labai pavojingos tendencijos, kurios gali sukelti demokratijos problemų. Mano nuomonė, opozicijai dabar vadovauja tai, kad opozicijai vadovauja labai turtingas e, asmuo, nedaro garbės demokratiniai sistemai, nes e, turtas pat savaime nėra vertybė Ir e, tai gali kelti tik tai tam tikrų abejonių. Aš manau, kad e, turime siekti programinės diskusijos, idėjų diskusijos, o ne konflikto kylančio dėl e, šalių nuotaikų kaitos. Tai, kas vyksta Gruzijoje, gali turėti labai pavingų pasiekmių ateičiai. Dabartinė vyriausybė turi užtikrinti, kad rinkimai vyks pagal Europos demokratinius standartus, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti Gruzijai laisvę ateityje. Dėkoju. Pane Nikolai, kitas kalbėtojas, žaliųjų frakcijos vardu yra ponė Ulrike Lunačiak, dvi minutės. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, gerbiami kolegos. Aš manau, kad šios dienos diskusijos aiškiai rodo, kodėl mums ta diskusija yra reikalinga, ogi todėl, kad mes neseniai lankėmės e, Rusijoje sustikom su opozicijos vyriausybės atstovai, matėme, kad opozicija yra vieninga ir matėme įvairiausių dalykų. Ir mes negalime žvelgti į situaciją tik iš vieno kampo, turime įvertinti visą, kas yra reikalinga, kaip turi vykti kiekvienų demokratinės šalies atveju. Mūsų diskusijos turėtų būti apie tai, kad būtina įspėti Gruziją, vyriausybę, opoziciją, Gruzijos piliečius, kad yra būtina išvengti konfliktų, būtina sudaryti tinkamas sąlygas rinkimams, nes priešingi atveju labai pakenktų Gruzijos įvaizdžiui. Ir ne tik parlamente, bet ir visame Europos Sąjungoje Gruzijos įvaizdis nukentėtų. Tad mums reikia užtikrinti, kad tinkamai veiks demokratinės institucijos. Matome, kad šalyje yra tam tikra visuomenės polarizacija, ieškoma politinių lyderių. Aš manau, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, jog e, žodžių karas nėra kažkas, kas turės padėti Gruzijai ir kas jai padėtų. Būtina, kad e, vyktų sąžininga rinkimų kampanija, kad finansavimas tos kampanijos būtų sąžiningas. Ir labai svarbu, uh, užtikrinti, kad ne tai, kiek turi vienas ar kitas kandidatas pinigų, užtikrintų jo galimybę būti išrinktam. Mes turime kalbėti apie tai, kad būtina gerinti politinę situaciją, ekonominę situaciją, žmogaus teisų padėtį. Vienas iš pozityvių dalykų yra tai, kad buvo priimtas pakeitimas, pagal kurį e, žiniasklaida turi e, traktuoti visas politinės jėgas vienodai ir visoms turi būti suteiktas eterio laikas. Tai yra geras dalykas. Na taip, kalėjimų situacija šalia taip pat yra sudėtinga, ten pernelik daug žmonių. E, tačiau turime pasakyti ir tai, kad 35 ir 45 atitinkamai buvo nuteisti opozicijos atstovai už, taip sakant, smulkų huliganizmą artėjant rinkimams. Na, aš norėčiau paraginti valdžios atstovus ir opozicijos atstovus uh, pasirengti tinkamai skaidriems rinkimams, tam, kad rinkimai iš tikrųjų galėtų vykti atvirai ir demokratiškai, kaip ir dera demokratiniai valstybei. Blekartas. Ačiū, ponė Lunačiak. Pone Lysek, jūs norėtumėt pagal mėlyną kortelę užduoti klausimą. Aš norėčiau. E, ja z panią poseł Nikolai byłem w Gruzji, wiem, że ma też bardzo wielką... Aš lankiausi e, Gruzijoje kartu su man, madam ponia Nikolai. Negalite užduoti dabar klausimo, nes jau kitas kalbėtojas dabar pasisakys. Apgalėstau dėl to. Taigi dabar ECR frakcijos vardu pasisakys ponas Paremba. Vieną minutę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, się długo zastanawiam. Panie Pirmininkie, gerbėjai ponai ir ponios, jau ilgą laiką. Mm negaliu surasti atsakymo klausimą, kodėl šiandien mes svarstome šį klausimą ir Europos parlamente visiškai neseniai mes patvirtinome pranešimą, puikų pranešimą, kuriame mes pagirime Gruziją už jos puoselimus demokratijos standartus. Ir kasgi nu įvyko nuo to laiko? Ogi nieko. Gruzijos vyriausybė ir toliau vykdo reformas, laikydamasi demokratijos standartų. Buvo patvirtintas naujas žiniasklaidos įstatymas, buvo taip pat e, pakeistas e, rinkimų e, kodeksas. Ir žinome, kad puikiai vertinimas Gruzijos pastangos demokratėjimo, kovos su korupcijos ir atvirumo klausimais. Taigi, kodėl mes svarstame Gruziją šiandien? Mes norime, kad Gruzija priartėtų prie ES. Ir norim, kad Gruzija būtų atviresnė, demokratiškesnė, nes tokios Gruzijos mums reikia. Mes ES turėtume atidžiau išnagrinėti opozicijos veiksmus. Reikėtų rimtai pagalvoti, ar opozicija iš tikrųjų nori turėti išdidžią e, ir, e, ir demokratišką šalį, ar jie nori tiesiog tarnauti Rusijai. Ačiū toliau kiti kalbėtojai, pirmiausia, Elmaras Brokas, dvi minutės. Manau, atėjo laikas padėti visoms šalims pagal rytų partnerystės politiką. Jos turi laikytis tam tikrų taisyklių, užtikrinti demokratiją, teisingus rinkimus. Ir man atrodo, mes visi turime to išsimti kartu. Mm, žengti tuos žingsnius, kurie numatyti pagal rytų partnerystės politiką, taip pat Europos tarybos ir ESBO kontekste. Dėl to džiugu, džiugu kad uh, yra kviečiama kiek įmanoma daug, yra galvojama nusiųsti kiek įmanoma daugiau rinkimų stebėtojų per rinkimus, kad jie vertintų padėtį. E, Ukrainoje huliganai septynerius metus turi kalėti, Gruzijoje tik 45 dienas, taigi skirtumų tikrai yra tarp šių šalių. Bet be abejo reikia užtikrinti laisvus teisingus rinkimus, žiniasklaidos laisvę ir kitus dalykus. Gruzijoje yra keli transliuotojai. Ir Liepos 29 dieną. Liepos 29 dieną buvo tinkamas sprendimas priimtas, kuris gal ir pagerins situaciją. Bet um, dabar prezidentas Sakašvilis um, dalyja televizorius um, pagal partijų finansavimo programas. 6 milijardai eurų e, suplaukia į e, tas programas iš Rusijos. Ir tada kyla klausimas, ar nereikėtų abiejų pusių patikrinti ir nuodugniai vertinti. Nes jeigu matome, kad perkami balsai ir, opoz ir mm, opozicija turi 20 kartų daugiau lėšų savo programoms vykdyti negu mm, valdžioje esančios partijos tuomet reikia į viską pažvelgti iš naujo. Ir nemanau, kad 18 subjektų iš tikrųjų kilusių iš JAV turėtų spręsti dėl to, ką mes turėtumėm ES nuspręsti. Uh, uh, Ačiū toliau Kristianas Vigeninas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, nemanau, kad šios diskusijos yra netinkamos. Iš tikrųjų, jos daug ką parodo. Ir Gruzija tikrai gali padaryti pažangos. Vien pažvelkime į vystomą į bendradarbiavimą. Gruzijos parlamento nariai Euronest parlamentinėje asamblėjoje aktyviai dalyvauja. Ir daugelį kartų aš pats sakiau, kad pats rimčiausias išbandymas bus rinkimai rytų partnerystės šalims. Nes tai yra būdas parodyti, kokia tvari yra čia sukurta demokratija, kokia yra politinė sistema. Ir siūlyčiau kolegoms e, ir neperdėti, bet taip pat ir nenuvertinti to, kas vyksta. Man atrodo, reikia vertinti abi pusės. Viena vertus valdžios pusė, administracinės ir teisinės priemonės, kurias jį turi Ir kita vertus ir finansinius išteklius reikia turėti galvoje. Jeigu pasiklausysime abiejų pusių aiškinimų dėl situacijos Gruzijoje, matysime, kad piešiamas visiškai skirtingas vaizdas, lyg dviejų skirtingų šalių vaizdas. Ir čia ir yra problema. Tam reikėtų užkirsti kelią, politinis procesas turėtų grįžti mm, į e, normales vėžės. Yra įvairių priemonių, kaip galime imtis veiksmų Gruzijoje, jūs um, patys tai e, žinote ir galite tą daryti. Reikėtų tą daryti dabar ir net nelaukti rinkimų dienos. Dėkoju. Ačiū kolegai Vigeninui. Dabar žodis Adamui Bielanui. Vieną minutę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W obliczu konfrontacyjnej polityki. Ačiū, panie pirmininkė. Turint omenyje konfliktišką Kremliaus politiką Tbilisio atžvilgiu reikia padėti Gruzijai žengti demokratijos keliu, ekonomikos tvarkymo keliu, demokratinių valdžių atskirimo keliu bei turime remti rinkimų teisės liberalizavimą, siekdami apsaugoti šią šalį nuo didėjančios Rusijos įtakos ir kišimosi į vidaus reikalus, finansuojant prorusiškas opozicijos jėgas. Gruzijos valdžios politika yra orientuota į e, Europos, orientuota Europos integracijos kryptimi, yra vykdomi darbai, kuriant laisvos prekybos zoną. Aš manau, kad šie veiksmai turėtų būti tiesiami. Taip pat reikėtų peržiūrėti ir palengventi vizų režimą e, tokių šalių kaip Grūsija atžvilgių. E, vyksta e, Gruzija patiria problemų taip pat dėl savo teritorinio vientisumo, kuomet Gruzija vyks rinkimai, Rusija, Osetijoje ir Abhazijoje surenks karinius mokymus. Mes turime pareikalauti, kad Rusija pasitrauktų iš okupuotų teritorijų. Ačiū dabar ponas Landsbergis kalbės. Uh, Mr. President, I have some concerns on situation in and around Georgia. Factors related to parliamentary elections. Pane pirmininkė, uh, mane neramina situacija Gruzijoje ir aplink Gruziją. Svarbiausia trys yra veiksniai. Pirmasis veiksnys tai yra tai, kad didžiulės rus, rusiškų pinigų sumos panaudojamos tam, kad būtų papirkinėjami politikai ir pakankamai vargingai gyvenančių žmonių, tam, kad jie pasitar, padirbėtų, tam, kad Gruzijos nusigręžtų nuo europinės politikos ir sugrįžtų prie Rusijos. Gruzijos e, parlamento ir vyriausybės veiksmai išvengti e, sukč, e, sukčiavimų per rinkimų kampaniją susiduria su oligarchų ir Kremlio vykdoma lobistinė propaganda, kurios metu teigiama, jog Gruzijoje yra ribojama laisvė. Mums reikia da, tikros, mums reikia tikros demokratijos Gruzijoje. Panašu, kad e, e, Rusijos tikslas yra užtikrinti, jog jos pinigai laimėtų Gruzijoje. Antrasis svarbus veiksnys tai yra pernelik, sti, e, pernelik intensyvios, aktyvios karinės pratybos prie Gruzijos sienos. Šios pratybos buvo atšauktos prieš pat rinkimus nes buvo tikėtasi, jog gatvėse įvyks susidūrimų. Ir trečias svarbus, svarbus veiksnys ir didžiulė grėsmė yra tai, kad dabartinė finan, dabartinis finansinis nuosmukis Rusijoje ir socialinė krizė, kurios metu valdantis elitas nusigrėžė nuo žmonių, galėsiu pradėti ieškoti priešo kažkur kitur ir pradės vykdyti kitą pergalingą e, karą Kaukaze. Panas Gavat, e, rinkimų kampanija susijusi taip pat su bauginimo veiksmais, apribojama galimybė naudotis žiniasklaidos priemonėmis rinkimų kampanijos metu e, kabelinės televizijos paketus neįtraukiami pozicijos valdomi televizijos transliuotojai šių metų gegužės mėnesį buvo uždraustas renkti gėjų paradas, nepaisant to į Gruziją vyksta 400 rinkimų stebėtojų. Ir mes e, turėtume remti plėtinės visuomenės dalyvavimo rinkimų kampaniją, tačiau visi, kurie dalyvauja rinkimuose, turi žinoti, kad mes juos stebime. Mes e, noriu, aš noriu pasakyti, e, kad lankiausi Gruzijoje okupuotos teritorijos pasienio e, perėjimo punktuose ir noriu kreiptis į kolegas iš LP, kurie blokavo pakeitimus, nes rezoliucija kuriais smerkiamas vaikų išnaudojimas darbui Gruzijoje. Europos parlamentas turėtų skatinti veiksmingą demokratiją, tačiau mes tam nededame visų pastangų, nes vienai, e, vieniems rinkimų dalyviams šioje šalyje taikome kitokius standartus nei kitiems. Ačiū. Krylovo nėra, todėl dabar bus pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, panas Donžan kalbės. Noriu pasakyti, kad esu nustebintas, jog Gruzijos klausimas įtrauktas į šios dienos darbo tvarkę. Iš tiesų lankėsi įvairios garsios asmenybės toje šalyje ir rinkimai bus spalio mėnesį, tačiau puikiai žinome, kad svarbiausios priežastys yra ne tos, dėl kurių kalbame apie Gruziją, pagrindinė priežastis yra ta, kad vienas iš oligarkų, oligarchų nuspė, nusprendė dalyvauti rinkimuose, jis turi tokią teisę, tačiau jis pasitekė didžiulį lobistinį aparatą e, iš Vašingtono ir iš kitur, kad galėtų laimėti rinkim, rinkimus. E, ir e, dabar naudojasi visomis priemonėmis e, tam, kad mes kalbėtume ne apie Rusijos okupaciją, ne apie kitas Gruzijos problemas, bet apie būsimus Gruzijos rinkimus. Aš manau, kad opozicijos patikima negali padaryti oligarcho teikiami milijonai, taip pat negali šie milijonai sukurti pilietinės visuomenės. Mes negalime reikšti aklo pasitikėjimo nei prezidentų Sakašvilniui šio oligarchų, kurio vykdomo politika gali būti daug pavojingesnė. Pone Oiland dabar kalbės. Pone pirmininkė, rinkimai yra sudėtingas laikas bet kokioje demokratinėje šalyje ir todėl aš pritariu tam, ką sakė kolegos. Uh, apie tai, kad visiškai aišku, kodėl mes svarstame Gruzijos klausimą šiandien. Tačiau iš tikrųjų tikrai laisvi ir sąžiningi rinkimai yra ne tik tie rinkimai, kurių metu yra laikomasi visų teisės aktų ir rinkimų proceso e, dvasios ir paskelbtimi yra teisingi rezultatai, bet tai yra ir e, tikra, tikros varžybos, kurių metu yra vengiama yra. Ta, e, a, neapykantą kurstančių kalbų. Ir todėl mes tikimės, kad visos politinės pajėgos Gruzijoje susilaikys nuo to, kad uh, susilaikys ir neragins žmonių išeiti į gatves, nes dėl to gali kilti smurto proveržių. Todėl mes uh, esam sunerime dėl to, kad Rusijos kariuomenė prie, uh, ketina rengti karinės pratybas regione. Uh, Gruzija yra naujoji, jaunoji demokratija ir jai reikia mūsų paramos. Turime paremti jos siekius integruotis į Europos ir e, transatlantinės institucijos. Užtikrindami e, Rusiją, e, suteikdami jai aiškias perspektyvas, mes taip pat prisidėsime prie demokratijos stiprinimo ir prie patikimesnės partnerystės su ES. Prezidentas Sarkošvili yra žmogus, kuris puikiai sugebėjo išgyventi dvi didžiulės krizės ir karas Rusija 2008 metais. Jis taip pat sugebėjo pasirašęs asociacijos susitarimą, sugebėjo priartinti savo šalį prie NATO ir ES. Jis puikiai kovoja su korupcija ir skatina laisvos rinkos ekonomiką. Ministras pirmininkas ir toliau turėtų vykdyti plačias reformas Aš tikiuosi, kad bus sukurtos lygios sąlygos ir Bicina Midėšvili, e, milijonierius ir kiti kandidatai galės konkuruoti lygiomis sąlygomis. Mano partija parengs Krikščionių demokratų partiją. Demokratija yra didžiulė vertybė ir turime padėti mažai Kaukazo šaliai ją puoselėti. Be to, aš manau, kad ES turėtų nusiųsti labai aiškę ir efektyvę rinkimų stebėjimo misiją į šią puikią Pietų Kaukazo šalį. Uh, Žodis panu Kedam. Ačiū, ponė pirmininkė. Spalio mėnesio rinkimai bus tikrai rimtas išbandymas Gruzijai, siekiant parodyti savo padarytą pažangą. Ir taip pat tai bus išbandymas ir ES politikai Gruzijos atžvilgių. Būtų, būtų naivu tikėtis, kad nebus jokių um, kliūčių Gruzijai, Gruzijai žengti pažangos keliu. Yra įvairių nacionalistinių uh, tendencijų, taip pat ir pagristų um, nerima keliančių dalykų. Um, Gazprom ir Lukoil įmonės reikėtų paminėti ir jų skiriamą finansavimą. Na, aišku, kurios, kurioje pusėje yra ponas Sakašvilis. Taip pat reikia turėti galvoje ir sustarimą su Maskva, santykius su Maskva. Iš tikrųjų, turėtų stebėtojai nuvykę į Gruziją stebėti abi pusės. Ir man atrodo, tai tik labiau padidintų es patikimumą šiame regione. Ačiū ponui Kelam. Dabar Ponas Opermaris, paskutinis kalbėtojas šiame sąraše. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gruzija yra strategiškai svarbi partnerė Kaukazo regione Europos Sąjungai. Taip pat ir kultūrinė prasme yra svarbi šalis. Bet labai daug įvairių nuomonių yra dėl e, prezidento Sakašvilio. E, laisva demokratija užtikrinama laisvai sažiningais rinkimais bet e, piliečių teisės šioje šalyje vis dėlto yra dažnai suvaržomos. Ir e, Sakašvilis šiuo metu remia premjero postą, iš tikrųjų politologai netgi vertina tai kaip paruošimą tos vietos e, konkrečiam asmeniui, yra bendravimo su Kremliumi ir Gruzija yra taip pat ES kaiminystės politikos um, šalis ir naudojasi įvairiomis programomis, bet mes tikrai nepritarėme jokioms oligarchų e, vykdomoms programoms šioje šalyje ir turėtume aiškiai tą parodyti. Ačiū ponui Obermeiriui. Ir dabar ponas Mavrojanis, vyriausiasis įgaliotinės bendrai užsienio politikai, bendrai užsienio ir saugumo politikai vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems parlamento nariams išsakusiems savo nuomonės dėl tokio svarbaus klausimo. Pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastebėjimo. Europos Sąjunga tikrai nepripažįsta demokratinių procesų instrumentalizavimo, siekiant visiškai kitų darbo atvarkės tikslų ar siekiant e, numatyti kieno nors valios įgyvendinimą. ES tiki laisvais ir sažiningais rinkimais. Tikra konkurencija sažiningų dalyvavimų rinkimuose. Tai bus dalykai, kurių būtinai reikės, kad rinkimus galėtume vadinti sėkmingais. ES remia e, tinkamą ir teisės saugos institucijų darbą. Ir manome, kad netinkamas yra daromas spaudimas, pavyzdžiui, opozicinėms partijoms. ES nuodugniai stebi situaciją Gruzijoje. E, Ta daro iki rinkimų ir tai padarys per rinkimus. Baroninė Ešton praėjusią savaitę buvo susitikusi su prezidentu Sakašviliu ir jos tarnybos atstovai taip pat buvo susitikę su uh, Gruzijos. Um, Gruzijos svajonės um, partijos um, koalicijos atstovais. Buvo kalbėta apie tai, kad reikia didinti skaidrumą ir Europos išorės veiksmų tarnyba e, jau glaudžiai bendradarbiauja su e, ESBO atstovais Europoje dėl žiniasklaidos stebėjimo, apie tai daug kas kalbėjote, minėjote tai savo pasisakymuose, bet taip pat EIVT žvelgia ir į kitus klausimus, tai yra kaip užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Galima būtų numatyti dar stipresnį e, stebėjimą rinkiminėse apygardos ir kitus veiksmus. Ir ES turi taip pat ir specialią darbo grupę įsteigtą šiems klausimams spręsti. Taigi mes tikrai e, stengiamės padėti Gruzijai. Iš esmės mūsų pozicija Gruzijos atžvilgių yra labai aiški. Mes e, sveikiname tai, kad santykiai tarp Gruzijos ir ES yra labai glaudus. Laik, stengiamės laikytis rytų partnerystės politikos tikslų ir manome, kad žingsniai vizų liberalizavimo žing, link jau yra žengti ir mes tą tikslą pasieksime. ES pripažįsta ir Gruzijos vis didėjantį vaidmenį, galvojant apie mm, apsirūpinimą energetikos ištekliais. Per Gruziją eina svarbus e, koridorius. Ir matėme pastaruoju metu nuo rožių revoliucijos daug pagirtinų įvykių Gruzijoje bet dar daug ką reikia ir nuveikti. Reikia stiprinti demokratiją, plėsti reformas, ypatingai teisės saugos, ekonomikos ir socialinės ir socialinių reikalų sferoje. Ir be abejo, aukščiau visko yra saugumas regione, nes tik taip bus užtikrinti tie e, pranašumai, kuriuos galime pasiūlyti Gruzijai per savo partnerystę su jie. Ačiū ponui Mavrojanis. Diskusija šiuo klausimu baigta. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Sirijoje. Ponas Mavrojanis.